Toj. Pirmininkas gavo EPP frakcijos prašymą dėl paskirimo e, viename, dirbti viename komitetų. Jeigu iki protokolo pasirodymo nebus prieštaraujančių, šis paskirimas bus laikomas patvirtinti.